Kompetitingos Rumunijos institucijos man pranešė, kad parlamentarai Anastazija, Korlaten, Filip, Jakobritsi, Nečifor, Opreja ir Popa tapo Rumunijos parlamento nariais. Kuo nuoširdžiausiai juos sveikiname. Šie parlamentarai tapo Rumunijos parlamento nariais. Remiantis septinto straipsnio antrąją dalimi, o taip pat ir ketvirto straipsnio pirmąją dalimi, aš konstatuoju, kad nuo 2008 metų gruodžio 19 dienos jų vietos liko laisvas. Taip pat Rumunijos institucijos man pranešė, kad nuo gruodžio 22 dienos 2008 metų Adrian Manolė pakeis ponę Anastasiją, Josif Matula pakeis Jakobritsi, Kalin Katalin Širita pakeis ponę Popą, Aleksandrą Nacarę pakeis poną Filip, Daniel Petru Funerų pakeis poną Oprė. Jie tampa naujais Europos parlamento nariais. Kuo nuoširdžiausiai sveikinu naujosius kolegas. Kompetitingos Suomijos institucijos pranešė, kad ponė Evarita Zinandan pakeis ponę Kaupi nuo 2009 m. sausio 1 dienos. Ji tampa naujaja Europos parlamento nare. Remiantis darbų tvarkos trečios straipsnio antraja dalimi, naujieji nariai, kol jų mandatai dar nėra peržiūrėti ir kol dar niekas jų neužginčijo, dalyvaus Europos parlamento ir jo organuose posėdžiuose, turės visas teisės su sąlyga, kad jie pateiks rašytinį pareiškimą, kad jie neina jokių kitų pareigų, kurios būtų nesuderinamos su Europos parlamento nario veikla. EPP frakcijos pasiūlymo pagrindu ponas Robert Atkins nebedirbs e, turizmo ir transporto komitete. Sausio 8 dieną įvyko pirmininkų suiga ir ten buvo pritarta pagal 42 straipsnį ir po to, kai įvyko